tų nelaimių vietoje gyvenančių žmonių gyvenimą, bet ir mūsų gebėjimą lyderiauti. Ačiū komisariai. Diskusiją baigiame, balsuosime rytoj 12 val. O dabar periname prie sarvų pranešimo. Žemės ūkio pripažinimas strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimą maistų saugumą. Žodis teisėjai, ket, e, pranešėjai keturios minutės. Čiumės, domnule prešedinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė pristatyti šį pranešimą, nes jame yra kalbama apie strateginę reikšmę, e, kuri tenka žemės ūkiui užtikrinant ES maisto saugumą. Žemės ūkis e, buvo pamirštas, kalbant apie ES ateities strategiją, o šiuo pranešimu mes norime parodyti, kad ES toli gražu dar nėra apsirūpinusi saugiai maistu. Ūkininkai ir visas e, kaimo sektorius susiduria su rimtu pavojumi ir e, nauji iššūkiai tokie kaip klimato kaita toliau mažina maisto rezervus Europoje ir visame pasaulyje. Žinant, kad maisto uh, gamyba turi padidėti bent jau 17 procentų iki 2050 metų, kad mes galėtume užtikrinti maisto poreikius visame pasaulyje. Maisto saugumas turi būti ES diskusijų um, centre ir net visame pasaulyje, visų pasaulio diskusijų centre. ES turi keisti savo požiūrį į šį iššūkį. Ir šiame pranešime yra siūloma keletas veikimo būdų. Pirmiausia, reikia bendrosios žemės ūkio politikos, kuri būtų tvirta, kuri užtikrintų maisto saugumą ir ES piliečiams, ir kitiems pasaulio žmonėms. Jeigu galvojame apie tai, kad ištekliai yra riboti ir e, klimato kaita e, juos dar labiau e, sumažina. Negalim kalbėti apie maisto saugumą, jeigu neišsprendžiame dviejų pagrindinių problemų, tai yra kainų ir rinkų nestabilumo ir maisto rezervų mažėjimo visame pasaulyje. Dėl uh, E, kainų kintamumo. Mes skatiname Europos komisiją, pagal, kad naujoje bendroje žemės ūkio politikoje rinkos intervencijų mechanizmų vaidmuo būtų sutvirtintas ir būtų imtas reikalingų priemonių, kad sumažėtų spekuliavimo mastas žemės ūkio rinkose. Šiandien e, pasaulio rezervai, pasaulio maisto rezervai yra žymiai mažesni negu būdavo anksčiau. Ir pagal paskutinius paskaičiavimus, pagal dabartinius rezervus e, galėtume užtikrinti mytybą žmonėms tik tai pusantro mėnesio. Todėl reikia sukurti pasaulinę maisto rezervų sistemą, kuri galėtų būti naudojama krizės atveju, kovojant su badu, bei tokius rezervus, kurie galėtų būti panaudoti reglamentuojant žemės ūkio kai, rinkose esamas kainas. Tokie rezervai turėtų būti kontroliuojami tarptautiniu mastu ir juos reikėtų pagrysti dabar egzistuojančių institucijų, tokių kaip Junktinės tautos ar tarptautinė maisto organizacija, ekspertizė, e, kompetencija. Manau, kad ES turėtų būti tokio darbo iniciatorė. Kitas svarbus klausimas aptariamas pranešime yra susijęs su jaunų ūkininkų padėtimi. Jeigu mums labai rūpi žemės ūkio ateities ateitis Europoje, tai daugiau dėmesio turi būti skiriama jauniems ūkinimams. ES tik 7 procentai ūkininkų yra jaunesni negu 35 metų, todėl mes skatiname Europos komisiją imtis priemonių, kad jaunimas būtų skatinamas imtis ūkininkavimo. Be to mes pabrėžėme, kad reikia išsaugoti Europos žemės ūkio įvairovę. Paminėjome, kad tradicinis e, žemės ūkio e, metodikos E, įprastinė praktika, ekologinis ūkininkavimas, maži ūkiai e, gali ženkliai prisidėti prie maisto saugos užtikrinimo ir skatiname sukurti tokias Europos programas, kurios remtų tokio pobūdžio žemės ūkį. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad e, skurdas ir badas neišnaikinti net ir pačioje Europos Sąjungoje. Nepamirkime tūkstančių žmonių, kurie gauna Europos Sąjungos uh, E, maisto davinius ir jie gavo juos šią žiemą. Todėl labai svarbu išlaikyti ES programas, kuriomis bandoma parem, pamaitinti nepalankiausiomis sąlygomis gyvenančius Europos piliečius. Baigdama norėčiau padėkoti e, kolegoms ir e, parlamentarams iš Žemės ūkio komiteto už puikų darbą ir indėlį prie šio pranešimo. Taip pat dėkoju Žemės ūkio komiteto sekretoriatui. Tikiuosi, kad rytoj per balsavimą mes e, priimsime gerą pranešimą, kuris bus naudingas piliečiams. Nes. Ačiū, ponė Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Sarbu už puikiai parengtą pranešimą, už jos darbą ir už tai, kad bendradarbiavo su visais šešėliniais pranešėjais. Taip pratesiamas mano praėjusioje kadencijoje nuveiktas darbas Aš rengiau pranešimą. Aš labai lėstauju, kad šį pranešimą svarstome prieš pat vidurnaktį ir galbūt prieš pat vidurnaktį Europa ir visas pasaulis pagaliau atsibus ir suvoks, kokie nesaugus mes esame ir kaip nesame neapsirūpinę maisto e, produktų srityje. <clears throat> visą tai susijęs su bendrosios žemės ūkio politikos reformavimo diskusijomis. Aš e, noriu sakyti keletą pastebėjimų, bet man atrodo, jos atsispindi galutinėme tekste. E, e, nemanau, kad reikia ar argumentuoti ar bandyti prioritetą teikti tik vienos rušies gamybai iš tikrųjų reikia spręsti e, rinkų nestabilumo klausimas. Nežinau, ar radome visus atsakymus. Svarbiausia problema - menkos pajamos jauniems ūkininkams. Jauni ūkininkai nedirbs e, be atlyginimo, bet aišku, visų pirma, reikia kalbėti apsirūpinimo maisto produktai saugą. Ačiū. Ponas Golačikas. Ačiū pirmininkė dėl to, kad nuolatos didėja gyventojų skaičius pasaulyje. Mes turime vis intensyviau dirbti maisto saugos srityje tam, kad e, tai šį klausimą išspręstume, turime užtikrinti maist, didesnį maisto grandinės gamybos skaidrumą, taip pat užtikrinti geresnį kainodaros mechanizmą bei gyvybingą ūkininkavimą E, manau, kad reiktų ypač geros kaimo e, vietovių plėtros politikos, kad būtų patrauklu apsigyventi kaimo vietovėse. Žemės ūkis yra ypač svarbus, pavyzdžiui, ūkininkavimui nepalankiose teritorijose. Mes turėtumėme tuo, tuo taip pat siekti palaikyti kaimo vietovių plėtojimą ir, kaip jau minėjau, siekti tvaraus e, kaimo vystimosi. Quero dar os meus parabéns sinceros à colega Sorbu pela excelência do relatório produzido. Na, iš tikrųjų, šis pranešimas yra puikus. Norėčiau pasveikinti uh, pranešėją ir labai svarbu, kad komisija atsižvelgti į žemės ūkio konkrečius aspektus. Na ir čia būtinas bendradarbiavimas kitose srityse, kaip pavyzdžiui, konkurencingumo rinkose srityse. Na ir čia yra ir kitų partnerių, kurių veikla yra labai svarbi žemės ūkiai ir ūkininkams, tam, kad būtų užtikrintas aprūpinimas maistu visame pasaulyje. Ir nespręsime šių klausimų, nes išvelgsime į visus matmenis ir aspektus. BŽUP reforma bus įvykdyta sėkmingai tik tais tuo met, jeigu bus atsižvelgta į kitus polites, politinės rytis ir kitas organizacijas. Ir šiame pranešime visą tai labai aiškiai išdėstyti ir todėl tuo noriu pasidžiaugti ponas Vašintrovskis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti kolegoms, kurie pasveikino ponės Arbu dėl puikaus pranešimo, kuris, mano manimu, yra vienas svarbiausių pranešimų aptariamų per šią kandenciją. Pasaulyje gyventojų vis daugėjo, o tuo tarpu dirbamų žemė, žemės naudmenų vis mažėja, taigi reikia atitinkamos strategijos. Jeigu mes pakeis, jeigu mes galime pakeisti naftą energijos gavybos rytyje, energiją iš saulės baterijų, tai maisto niekuo nepakeisime. Na ir Europoje taip elgiamės tarsi žemės ūkio srityje vis dar turėtume gamybos perviršio problemą. Na ir BŽUP tikslas buvo sumažinti žemės ūkio produktų perviršį, tačiau dabar tokie laikai, kai kyla maisto stygiaus problema. Taigi iš tikrųjų šis pranešimas yra svarbus, juos siunčiame signalą ir turime pakeisti politiką tam, kad apsaugotume žemės ūkį. Ja, vielen, vielen Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip, politikoje kaip kasdieninėme gyvenime neretai tai, ką turi mažiausiai vertini. Na, o mes ES turime maisto produktų perteklių, e, visko galime nusipirkti ir jeigu paskaičiuotume maisto produktų ekspertus, tai mes ES 80, 88 procentus importuojame Tuojame, tikrai turime pasirūpinti, kad ES apsirūpintume maistu ir dėkoju pranešiai ponai Sarbu už tai, kad atkreipė dėmesį šią problemą. Mums ES reikalinga bendra žemės ūkio politika, kuri leistų vis aprūpinti maistu visus gyventojus, kadangi gyventojų skaičius pasaulyje auga, išauga energijos kainas, kinta klimatas, tai labai svarbu kad e, ūkininkai ES nepasiliktų vieni su savo problemomis, mums reikia padėti jiems. Dėkoju, ponas Tabaši. A következő évtizedek egyik legnagyobb biztonságpolitikai. Kolegos, maisto tiekimas piliečiams visoje Europos Sąjungoje taps vienu rimčiausių iššūkių po keleto dešimtmečių. Serbų pranešimas labai aiškiai rodo, kad e, maistas ir gerimas vanduo taps tokiu gamtos išteklių, kaip kad šiandien yra nafta. Todėl pranešimas yra aktualus jau šiandien, nes mes pradedame renktis darbams, kurių reikės imtis ateities politikams, kuriant bendrą žemės ūkio politiką, ir e, rengiant pirmasias diskusijas dėl finansų perspektyvos. Darbas prasideda jau šiandien. Ir kai kas sako, kad e, reikia mažinti e, bendros žemės ūkio politikos finansavimą. Bet nepamirškime, kad žemės ūkis užtikrina ne tik maistą, bet ir papildomą vertę, kurios negalima užtikrinti be žemės ūkio szépen az élelmiszerbiztonságról. Labai ačiū. Maisto saugumas man atrodo problema, kuri yra aktuali visoms valstybėms narėms vienodai. Naujųjų valstybių narių atveju padėtis šiek tiek skiriasi nuo senųjų. Jei pagalvotume apie Vengriją, tai e, reikėtų kelti klausimą, kaip galima e, E, kaip gali būti taip, kad valstybėje, kurie žemės ūkis yra toks geras, yra badaujančių vaikų ir suaugusių. Kaip gali būti, kad žemės ūkis e, negali būti kultivuojamas didžiuliuose plotuose, kur, e, kuriuos dabar užėmė pramonė. o žemės ūkio produktai, kurie pagaminami toje šalyje, yra nerežai, nevetai išvežami į užsienį. O produktų, kurie lieka mūsų šalyje, kainos yra nerealios. Ponas Kelly. Kelly. Labai ačiū. Kaip ir kiti kalbėjusiai, aš norėčiau pasveikinti ponę Sarbų už puikų darbą rengiančiai pranešimą. Pone Sarbu aptarė visą eilę problemų. Aš jų visų neįvertinsiu, bet aš išskirsiu porą dalykų. Pirmiausia, kad reikia sukurti gerai finansuojamą BŽUP. Aš tikiuosi, kad mūsų parlamentas čia atliks labai svarbu vaidmenį, užtikrindamas, kad BŽUP finansavimas niekaip nesumažėtų. Antras dalykas, turime užtikrinti, kad jauni žmonės būtų skatinami imtis ūkininkavimo kaip pragyvenimo šaltinio. Aš dar vieną dalyką norėčiau pridurti, pagalvodamas apie tai, kad egzistuoja E, energetinių produktų skatinimo politiką žemės ūkio ter, e, plotuose, ogi matome, kad e, gyventojų skaičiai didėja ir galbūt reikėtų iš naujo vertinti šią politiką. Reikėtų pasverti šios problemos visas pusės. La parola, Ačiū, ponė Keli. Ponas Šegė. Mėly kolegos, e, pranešime, kuris šiandien pristatomas, aiškiai atskleista, kad nebegalime elgtis ir dirbti kaip iki šiol žemės ūkio sektoriuje. Negalime sauliaisti vežioti, vežtis maisto produktų iš vieno pasaulio kito į kitą, transportuoti jų. Nebegalėsime bulvių, uh, pipirų vežtis iš Brazilijos ar iš Kinijos, nebegalėsime transportuoti labai ilgą atstumą mėsos, nes e, produktai keliauja net keletą mėnesių ir kad maistas nesugestų, reikia naudoti juos e, užkonservuojančias medžiagas, kurios ima kelti pavojų sveikatai. Ir paskui mes nustembame, kad išauga įvairiausių susirgymų ir vėžinių susirgymų skaičius. Reikės skatinti nedidelio masto ūkius ir kunikavimą ir tai bus krizės e, Europoje sprendimas. Pone Ferrera. Ponas Ferrera. Pone pirmininkė, žemės ūkis ūkis yra strategiškės svarbos sektorius apsirūpinimo maistų kontekste. Apie tai kalbama šiame pranešime ir mums reikia užsitikrinti apsirūpinimą maistu. Tai, tai padidinsime savo saugumą. Reikia užtikrinti reikalingą maisto kiekį visiems gyventojams. Taip, taip pat šiek tiek apsisaugotume nuo neprognozuojamų situacijų. Nestabilu, dabartinė nestabili situacija susijusi su finansinėmis spekulacijomis, taip pat ir maisto produktų rinkose. Didieji bankai sutelkė investicijas į tik tai kelias sritis, kad tuo tarpu kitos sritis patyrė e, sprogimo poveikį. E, Prisiminkime, kas vyko su, su išvestiniais finansiniais produktais. Deja, ES nepavyko išvengti šio spe, šių spekuliacinių mechanizmų ir žinome, kokį, ka, ka, tai, kokias pasiekmes tai atnešė. Tai, uh, pristatyta neseniai paskelbtose jungtinių tautų ataskaitose. Be kitų klausimų, Europos parlamente mes kalbame ir apie skurdžiausius Europos gyventojus Romų, Romus, e, kuomet e, Vengrija perima pirmininkavimą. Apie žemės ūkį labai retai kalbama svarstančių skurdžiausiai gyvenančių Europoje likimą, tikriausiai dėl to, kad jie net nėra žemės savininkais Europoje. O užtikrinti, kad visi žmonės galėtų ant turėtų ant stalo maisto, ES yra vienas svarbiausių mūsų tikslų, kaip kažkas jau ką sakė šiandien. Ir norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į projektus skirtus apsirūpinimo maistu saugai ir ateičiai. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Gergijevai. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija sveikina šį laiku pasirodinti pranešimą, nes maisto kainos yra, ima labai grėsmingai aukti dėl mm, klimato sąlygų, bet taip pat dėl to, kad energi, dėl energijos kylančių kainų kyla maisto kaina. Noriu pasveikinti pranešėją ponę Sarbų ir Žemės ūkio bei kaimo plėtros komiteto narius, e, ėmusius pastangų parengti šį pranešimą maisto saugus, saugumo klausimas aktualus bent jau milijardų žmonių pasaulyje, kurie nuolatos kenčia alki. Tas klausimas aktualus ir pažydžiamams gyventojų grupėms visoje Europoje. Ir todėl mūsų politika, atitinkama politika žemės ūkio srityje gali duoti pageidaujamų rezultatų. BŽUP reformos tikslas užtikrinti, kad, pilie, kad ES žmonės galėtų įsigyti maisto prieinamomis kainomis. Maisto, apsirūpinimo maisto produktai sauga ir toliau akcentuojama kaip vienas svarbiausių prioritetinių e, aspektų ir, e, ir 2020 strategijoje, kurią komisija paskelbė praėjusiais metais. Ponios Sarbo parengtame pranešime atskleidžiama, kaip e, kraštutiniai kainų sviravimai atsiliepia maisto saugai dėl, dėl ūkininkams ir vartotojams daromo poveikio. Taip pat aiškiai parodoma, kad būtina spręsti šį kraštutinio kainų sviravimo klausimą. Reikia atitinkamų reglamentų bei skaidrumo, kad e, išspręstume šią situaciją rinkoje. Reikia ne tik finansinių reglamentų. E, bet reikia esm... pakeisti situaciją rinkoje, užtikrinti jos skaidrumą. Pranešime rekomenduojame kurti pasaulinę maisto produktų sistemą. Na, tai nėra lengva tema. Praeitįje yra egzistavusios prekių valdybos, tačiau jos nebuvo sėkmingas projektas. Ir dabar reikia išsamiau apsvarstyti šią temą. Reikia prisiminti, kokią patirtį sukaupėme. Pavyzdžiui, kokią patirtį sukaupėme, kuomet 2006 metais komisija buvo patirdus 1 milijardo e, maisto produktų priemonę. Taip pat mūsų darbą maisto ir žemės ūkio organizacijoje, kad E, egzistuotų rezerviniai ištekliai, kuriuos pasitelktume bandydami sušvelninti pasaulinį maisto produktų kainų sviravimą. Taigi čia aktualiu tampa ir maisto rezervų klausimas. Galite nebejoti, kad komisija aktyviai dalyvaus, kuomet vyks diskusijos šiuo klausimu atinančiomis savaitėmis. Uh, Daugelis jūsų pasisakiusių šį vakarą kalbėjo apie tai, kad reikia nuoseklios žemės ūkio ir kaimo vietovių politikos, kuri užtikrintų apsirūpinimą maisto saugą, kad reikia akcentuoti novatoriškus sprendimus ir kad mums reikia užsitikrinti daugiau, pagaminti daugiau su mažesniais e, ištekliais. Komisija tam požiūriui pritarė ir pats naudingiausias, veiksmingiausias instrumentas tam tikslui pasiekti veiksmi, būtų veiksminga bendroji žemės ūkio politika, užtikrinanti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, aplinkosaugą, taip pat gebanti patraukti jaunus žmonės į žemės ūkio sektorių Europoje. Ačiū. Ačiū gerbiamą komisarį, diskusija baigiama, rytoj balsuosime. Kitas posėdis rytoj sausio 18 dieną antradienį.